Labą dieną. Toliau tęsėme posėdį. Vakarykšt, vakar dienos posėdžio protokolas buvo jums pateiktas. Ar kas nors turi tam priekaištų, prieštaravimų? Jeigu ne, tai tuomet tvirtiname vakarykščio posėdžio protokolą. Wir kommen nun zum nächsten Punkt der Tagesordnung.